La seduta è ripresa. Innanzitutto una... Tęsime darbą. Pradėsiu nuo pranešimo. metų birželio 6 dieną Europos parlamento Il Popolo della Libertà sąraše buvo išrinktas Giuseppe Garganis atstovauti Italijos, Italijos meridionalį regionui, šiaurės Italijos regione. Taigi jį pakeis kolega Kolino ir tai įsigalioja nuo 2011 metų. Birželio 6 dienos sveiki atvykę, sakome naujajam kolegai. Vakar dienos posėdžio protokolas yra jums išdalintas, gal turite kokių pastabų dėl jo, jeigu ne, tai tuomet patvirtinkime protokolą. Na, o mūsų darbo tvarkė tolesnė yra susijusi su Vengrijos konstitucijos klausimais, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pakeisto konstitucijos, persvarstytos Vengrijos konstitucijos. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Inkveriai. Pone pirmininkė, komisarė, gerbiami parlamentarai. Sutartis nesuteikia jokios, jokių įgaliojimų tarybai svarstyti valstybių narių konstitucijas.